<clears throat> we resume the agenda now because we understand the. Tęsame posėdį, nes mūsų pranešėjai labai užsėmė. Atsiprašau, kad šiek tiek vėluojame dabar. Svarsysime pakeitimus bendro AFED ir KULT pranešimo dėl ES strateginių kultūrinių ryšių strategijos kūrimo. 313 pakeitimų yra pateikta. Šešėlinių pranešėjų posėdis vyko balandžio 26 dieną. Abu pranešėjai tuomet aptarė ir sutarė dėl 21 kompromisinio pakeitimo. Na, o dabar tęsime pakeitimų svarstymą iš karto žodis e, kultūros komiteto pirmininkiai, kuri dabar pirmininkaus bendram mūsų posėdžiui. Elmar Brok, labai ačiū pirmininkė už tiktą galimybę dalyvauti šiame posėdėje. Sorry, Mr. Brok, uh, it is my turn. Atsiprašau, ponia Brokai, dabar mano eilė dar papirmininkauti šiam posėdžiui. Ačiū ponui Vistisanui už jo pristatymą. Dabar toliau kalbėsiu vengrų kalbą. Bár nincs sok időnk, de mielőtt megadnám a szót az előadóknak, engedj. Nedaug turime laiko, bet prieš suteikdama žodį pranešėjams norėčiau tarti keletą žodžių. Per pastrosius kelis metus ES išgyveno krizę - ekonominę, socialinę. Ir e, čia yra vienas svarbus elementas, kurio trūksta mūsų reakcijoje, būtent kultūros. Demokratija yra priklausoma nuo politinės kultūros, o mes kultūros komitete manome, kad yra labai svarbu įtraukti ir kultūrinius aspektus į diskusijas skirtas politikai. Kultūra turėtų būti taip pat ta priemonė, kuri naudojama diplomatijoje ir politikoje. Kultūra gyvenimui suteikia prasme, tai yra vienas iš mūsų visuomenės skiriamųjų brožių. Noriu padėkoti mūsų pranešėjams pareng, už tai, kad jie parengė puikų pranešimą, kuriame apibrėžiama kultūros vertė ir e, kultūra pristatoma kaip variklis tarpuniams santykiams. Na, o dabar žodis ponui Gromui. Äh, Labai ačiū pirmininkė. Man nereikia ilgai pasisakinėti, nes diskusija jau įvyko anksčiau. Ir tikrai galiu pritarti tam, ką pasakė pirmininkė dėl pakeitimų, kuriuos gavome. Tai juos aptarėme per šešėlinių pranešėjų susitikimą. Ir jeigu gerai prisimenu, mes e, susitarėme e, praktiškai dėl visų pakeitimų Dėl antro kompromiso kol kas nuomonės išsiskiria, bet aš tikiuosi, kad pavyks susitarti. Tas pakeitimas yra susijęs su apibrieštimi, kas yra kultūrinis arba istorinis Europos paveldas. Čia egzistuoja įvairių filosofijos krypčių, kai kurios dar iš Graikijos ar Romėnų laikų, kai kuriuose e, ir minimas ir islamas, aš tai tam prieštaraučiau. reikėtų daryti skirtumą tarp paveldo Europoje ir Europos paveldo. Aš tikiuosi, kad per, pas, per ateinančias dienas mums pavyks susitarti ir dėl paveldo apibriešties kompromiso. Tikiuosi, kad toks kompromisas tenkins visus. Dar paminėčiau filosofo Leibnico e, mintis kad mes esame už visų pasaulių geriausius. AFET komitetas remiasi gal kiek kitokią pradinę poziciją negu kad kultūros komitetas, bet mums tas pozicijas kažkaip reikės apjungti. Bendratarbiaujame kartu su pane Kosta, uh, ir manau, kad likščiolinis bendradarbiavimas buvo tikrai sėkmingas. Taip pat manau, kad glaudžiau įtraukdami kultūros aspektus ir kultūros vertybės, tikrai e, lengviau rasti kompromisus, susitarti, skatinti taiką. Turime suprasti, kad kultūra istorijoje vaidina labai svarbu vaidmenį. Aš pavyzdžiui, kai važiuoju į užsienį, tai aš prieš važiuodamas į tą šalį skaitau apie šalies kultūros istoriją. Tai yra e, žymiai prasmingiau negu kad studijuoti ekonominę situaciją, kuri keičiasi kas tris metus. Ir manau, kad kultūra yra tikrai labai svarbus dalykas. Toliau reikia pasižiūrėti, ar gausime valstybių narių pritarimą. Kultūra nėra ES kompetencija, tai yra valstybių narių kompetencija, apie tai kalbama Lisabono sutarties trečiame straipsnėje. Mes galime vaidinti tik tais um, pagalbinį vaidmenį. Visas pagrindinis vaidmuo tenka valstybėms narėms mes turime pasistengti siekti, E, tiesti tiltus tarp valstybių narių, bet pačios valstybės narės e, turi ginti savo e, kultūrinį paveldą, kultūrinius ypatumus. Tai taip pat padeda mums formuoti ir mūsų identitetą, ir valstybėms narėms formuoti savo identitetą. Tai tikrai labai naudinga valstybėms narėms. Turime imtis daugiau veiksmų kultūros rytyje, taip pat panaudoti kultūrą savo identiteto kūrimui. Taip pat kultūra gali tapti ir papildomų politinių elementų. Baigdamas dar kartą pabrėšiu, kad su pane Kosta tikrai puikiai bendradarbiavome, išsiskiria nuomonės tarp atskirų frakcijų tik vienu klausimu bet aš tikiuosi, kad pavyks susitarti ir dėl to. Toliau. Reikėtų pagalvoti ir apie tai, kaip Europos universitetą paversti Europos diplomatinę mokyklą. Uh, kuri taptų žinoma visame pasaulyje. Tai kol kas dar tik vizija, diskusijos apie tai tik prasideda ir norėčiau jūsų paprašyti e, paramos ir šiam klausimui, šiam projektui. Ačiū. Thank you, Mr. Brock. And now the floor is. Dėkuoju, ponia Brokai. Dabar ponia Kosta pasisakys. Labai diena visiems, atleiskite, kad vėluoju. Ką tik pasisakė bendra pranešėjas Brok. Iš tikrųjų, sprendžiame daug įdomių klausimų, gavome nemažai pakeitimų ir labai trumpai pasakysiu štai ką. Daugelis pakeitimų tikrai labai praturtina tekstą. Beveik visi pakeitimai e, patikslina tekstą. Taip pat ir mūsų su bendra pranešėjai pateikti pakeitimai. Kaip žinia, mes norėjome sutelkti dėmesį savo pranešime į tris svarbiausias rytis komisarai Magerini ir Navračič kūrė e, tarptautinių kultūrinių ryšių strategiją. Ir mes kalbame apie tris tos strategijos rytis. Daugelį pakeitimų kalbama ir apie švietimą, mokslinius tyrimus. Tai svarbus elementai, kurie susiję ir su valstybių narių subsidiaritetu, ir su kultūrinė įvairovė, o taip pat tai padėtų tapti e, Europos Sąjungai e, globalė, globalinė lyderė ir taikos palaikymo tarp kultūrinio dialogo srityje, taip pat puoselėjant kultūrinius ryšius. Ir daugelis siūlo kad ateitie sudarant bet kokius daugiašalius, dvišalius susitarimus, e, juose būtų įtraukta nuostata ir dėl kultūrinių ryšių. Daugelį pakeitimų tam pritarėme. Pritarėma šiuo metu mes ieškome kompromisu, jau įvyko šešėlinių pranešėjų susitikimai. Parengėme 20 kompromisinių pakeitimų, jie apima praktiškai 80 pakeitimų, norime susitarti ir dėl likusių. Mes pranešime, kalbame apie tikslus, valdymą, e, ryšius tarp žmonių, o taip pat ir globalę strategiją. Kalbant apie kultūrą, tai daugelį pakeitimų nurodoma, kad kultūra turi ypatingą reikšmę, tai yra uh, labai galingas instrumentas, minkštoji jėga. Bet čia reikėtų nepamiršti ir subsidiarumą. Taip pat reikėtų puoselėti ryšius su nacionaliniais kultūros institutais. Pakeitimuose taip pat kalbama ir apie platformą, kuri turėtų būti dar labiau praturtinta, kuri turėtų tapti ir tokia platforma, kurioje dalyvautų kiek įmanoma daugiau pusių. Kalbama apie tai, kad reikia skirti daugiau galių ir UNESCO, Europos tarybai, ypač čia paminėčiau UNESCO. Toliau struktūrinis dialogas valdymas artėja. Čia svarbu bendradarbiauti ir su vairiomis kuriejų asociacijomis, bet nepamiršti ir vietos bendruomenės. Jie, visi šie veikėjai turėtų būti traukti, formuojant strategiją. Visiškai pritariu tam, kad reikia sustiprinti dabar egzistuojančių programų tarptautinę dimensiją. Apie tai buvo kalbama daugelie pakeitimo. Taip pat reikia sustiprinti e, kultūrinės ir kultūrinio ir e, kūrybinio sektoriaus vaidmenį. Toliau dėl kultūrinio paveldo. Šį klausimą galima vertinti iš įvairių požiūrio taškų. UNESCO dabar kai kuriuose šalise E, taiko tam tikrą skubų instrumentą, siunčia vadinamosius žydruosius e, šalmus. Kai kas tai vertina tarsi karo nusikaltimą. Sako, kad reikia globalios strategijos. Taip pat Reikia sustiprinti ir išorės veiksmų tarnybos vaidmenį. Ir taip pat pritariau, kad reikia geresnio valdymo. Reikia užsibriežti konkretus tikslus ir konkrečias datas. Taip pat e, kultų, Europos kultūros forume e, reikėtų renkti daugiamečius planus, nepamiršti ir Europos kultūros dienų. Svarbu, kad įgyvendinant strategiją dalyvautų ir Šiaurės Europą, ir Pietų Europą, taip pat ir trečios šalis, įvairios nevyriausybinės organizacijos ir taip pat, kad dalyvautų ir išorės veiksmų tarnyba. Taip pat buvo siūlyta didesnį dėmesį skirti jaunai kartai. mums su kolega Brok labai aktuali tarptautinė jaunųjų artistų judumo programa. Taip pat svarbu užtikrinti ir kad būtų saugomi duomenis, taip pat asmens duomenis, taip pat, kad būtų išsaugota ir etninių mažumų, taip pat ir migrantų e, kultūra. Kaip buvo sakyta, jau buvo sustarta nemažai, dėl nemažai kompromisų, dar reikia sustarti dėl kultūrinio paveldo. Na ir galiausiai. Ir priekybiniuose santykiuose reikia įtraukti, priekybinius santykius reikia įtraukti kultūrinį aspektą. Mes raginame Europos e, komisiją susitarti ir dėl kultūrinių vertybių e, importo konvencijos. Taip pat dėl tų kūrinių, kurie tarsi yra karo grobės. Gegužės 30 dieną mūsų laukia balsavimas, iki to laiko su šešėliniais pranešėjais dar teks padirbėti, siekiant susitarti dalykus su pakeitimu. Dėkuoju, dabar šešėliniai pranešėjai pasisakys EPP vardu. Ponas Trojevskis pirmasis. Pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausiai, Norėčiau pasakyti, jog aš remiu kompromisus. Manau, kad kompromisai apima daugumą iš mūsų pasiūlymų ir nenorėčiau ką nors keisti. Uf Ką sakė Elmaras Brokas pradžioje? Jis minėjo nuomonių skirtumus e, dėl dviejų kompromisų. Ir aš manyčiau, kad e, apie tai galime kalbėti. Tai yra diskusijų dalykas. Tačiau nenorėčiau dar minėti nei kitų filosofų vardų, nei islamą. Jeigu kalbėsime apie Leibnisą, tuomet turėtume kalbėti ir apie Volterą ar kitus filosofus. Jeigu kalbėsime apie islamą, tuomet turėsime minėti uh, kitų šalių kultūrą, tų, kurios turėjo įtakos Europos kultūrai, įskaitant Japonijos kultūrą. Dėl gastronomijos taip pat. Manau, kad mes turėtume labai atsargiai e, žiūrėti į pagrindinę mintį pranešimo. Net ir šiandieną mes turėtume galvoti apie kultūros esmę, apie e, materialų, dvasinį Europos paveldą. Ir mes e, turime pasakyti, kad tai yra vertybė e, kurią turėtume naudoti diplomatijoje, tai būtų svarbus diplomatinis žingsnis į priekį. Taip pat ES strategijoje kultūra bus pirmiausiai uh, E, skatinama, jeigu mes paskatinsime, paremsime atskiras valstybės narės. O dėl bendros žinios, bendros signalo, tai turėtų tik tai sustiprinti atskirus veiksmus, atskirus signalus. Ir mes turėtume laikytis kompromisinių sustarimų ir nesiekti bandyti dar pagerinti šio dokumento, kas gali būti nenaudinga visai atvirkščiai. Dėkuoju, ponė Jimenės Barbatų. Aš norėjau padėkoti e, Silvijai Kostai už jos darbą e, rengiant pranešimą dėl ES kultūrinių ryšių strategijos kūrimo. E, norėčiau pateikti savo pasiūlymų ir pasakyti, kad pritariu kompromisams ir iš principo pranešimas atitinka mūsų įsipareigojimus kultūros srityje, pavyzdžiui, verti vertė skirtingų e, kultūrinių tradicijų. Uh, ir kultūra gali stiprinti ryšius tarp valstybių ir tai yra labai svarbu išorės politika ES. Aš norėčiau akcentuoti kai kuriuos dalykus, e, kurie iškilo per šešėlių pranešėjų jau pirmosius tikimus. Tai yra regionų kultūra, jos svarba. Taip pat noriu pasakyti, kad dialogas kultūrų turėtų apimti asmenys, kurie taip pat nesusijęs su jokia religija, pavyzdžiui, humanistus, laisvus mąstytojus, netikinčius asmenys. Uh, 15-37 e, procentai pasaulio gyventojų yra tokie žmonės. Ir e, jie gyvena visur, įskaitant net ir musulmoniškas šalis. Aš manau, kad pranešimas turėtų aiškiau pripažinti tai, ypač jeigu norime dėkti plačiau humanistinės vertybės e, minties, religijos ir žodžio laisvę. Tai yra susijęs su ES pagrindais, pagrindinėmis vertybėmis mes e, pranešimu turime e, akcentuoti, kaip svarbu tarp ES ir kitų trečiųjų šalių, su kuriamis palaikomi ryšiai, plėtoti kultūrinius ryšius. Ir e, taip pat reikia palaikyti žmogaus teisės žodžio laisvę, kurios yra susijusios su tais dalykais. Dėkuoju.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 jau 20 metų e, nuo 76 metų, tai yra Šventojo Kubo kelias, vienas iš kultūros kelių yra platėtas, pradės plėtoti. Ir dabar yra virš 30 tokių kelių su rytų kaimynystės, pietų kaimynystės šalimis ir tokie maršrutai keliai yra e, būdas rasti bendras šaknis, bendrus ryšius ir tai yra pozityvus ryšys, tai yra ne prieš priešos, o vienybės e, dalykai. Reikia siekti jų pagalba vienybės, o ne priešybės. Ir mes turėtume remti tokius dalykus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad tokie keliai, tokie maršrutai neturėtų apsiriboti valstybėmis narėmis. Reikėtų tiesti juos į trečiasias kaiminės šalis ir kandidatės šalis. Ponas Brokas jau išėjo, bet noriu abiems pranešėjams e, pasakyti, kad palankiai pasižiūrėtų į mano 310 pakeitimą, kur kalbu apie tai, kad ES e, turėtų užtikrinti ryšį tarp e, savo veiksmų ir Europos tarybos svarbios programos. Daugiau norinčių pasakyti nėra. Tuomet suteiksiu žodį poniai Kostai. Colleghi, e ringrazio ancora naturalmente il collega Brock e anche gli Shadows perché abbiamo già fatto. Ačiū, mėly kolegos, ačiū šešėliniams pranešėjams už tai, kad jau pavyko pasistumėti į priekį dėl kompromiso. Dabar sureaguosiu tai, ką pasakė ponas Milan Mon. Iš tikrųjų, uh, mes turėtumėm e, palaikyti glaudesnius ryšius su Europos taryba. Visiškai pritariu tam, ką Jūs pasakėte. Dabar dėl anksčiau kalbėjusių kolegų. Be jokios abejonės pritariu kolegai Zdrajevski. Turime žingsniuoti prieki, turime būti vieningi. Ir e, taip pat e, turime ginti ES kultūrinę politiką, aišku, nepamirštant subsidiarumo yra kultūrinės diplomatijos platforma, kurioje dirbs ir įvairūs nacionaliniai institutai. Reikia vadovautis ES veikimo starties 167 straipsnio, pagal kurį reikėtų stiprinti bendradarbiavimą ir su trečiosiomis šalimis, įgyvendinant įvairias iniciatyvas kultūros rytyje. Tai padeda žmonėms jaustis vieningiems, puoselėti savo kultūrinės šaknis. Dabar atsakysiu kolegai Jimenez. Suprantame išreikštą susirūpinimą. Kalbame apie tarp kultūrinį dialogą Tarpkultūrinis dialogas reiškia, kad dialogas palaikomas ir tarp tikinčiųjų bei netikinčiųjų. Man tai atrodo, kas savaime suprantama. Bet jeigu jūs vis dar esate susirūpinę su for, dėl formuluotės, manau, kad ją galima pataisyti. Tarp religinis, interreliginis dialogas apima ir tuos, kas netiki nes tai irgi toks e, dialogas padeda skatinti taiką. Štai, pavyzdžiui, neseniai Egipte popiežius, katalikų popiežius buvo susitikęs ir su kitų e, bažnyčių e, atstovais, tai taip pat skatina tarp kultūrinį dialogą. Bet tarp kultūrinis, tarp religinis dialogas yra atviras visiems. nepriklausomai nuo kultūros, religijos ar šaknų. Jūs minėjote dar vieną svarbų elementą ir aš tam irgi beje pritariu. Šešėlinių pranešėjų susitikime apie tai irgi buvo daug kalbėta. Turiu omeny taikos palaikymą, e, konfliktų prevenciją, kultūrinę įvairovę, tai irgi siejasi su žmogaus teisėmis. Mums tai labai rūpimas klausimas. Ta pati, ko gero, galėčiau pasakyti ir apie kolegą Brok. Baigdama dar kartą visiems dėkoju. Tikrai e, bus labai naudinga kartu aptarti jūsų pateiktus pasiūlymus. Ačiū. O, kultūrališiš. Ačiū. Na, o dabar bendras AFET ir kultūros komiteto posėdis baigtas. Linkiu Jums vaisingo darbo toliau. Dėkoju kultūros kolegoms. Uždarome bendrąją posėdį, o dabar prašau išeiti, kad galime tyliau, nes toliau pas mus yra balsavimas. Pradėsime balsavimą iš karto. 30 sekundžių paliekame kolegams išeiti ir balsuosime.